Sveiki susirinkę į posėdį. Dėkoju už dalyvavimą posėdėje. Nėra lengva susirinkti į posėdį pirmadienį, bet dabar mūsų laukia 3 valandos komiteto posėdžio. Ar esate pasirengę darbui? Atrodo, kad e, pasirengę. Teigiamą atsakymą išgirdau. Kolegos, siūlau perėti prie darbo tvarkės. Pirmasis punktas Jeigu komentarų nebus dėl darbo tvarkės pačios, tai tada tvirtinsime ją. Nematau jokių norinčių pasisakyti kolegų. Dabar mano paties pranešimai. Aš neturiu čia jokių specialiųjų pranešimų. Dabar siūlau perėti prie trečiojo punkto preliminarusis pranešimas dėl 21-27 metų DFP parlamento poziciją siekiant susitarimo. Norėtume dabar aptarti nuomonės projektą. Aš pats esu pranešėjas. Kai kurie iš kolegų šešėlinių taip pat šiandien salėje yra. Norėčiau pasakyti, kad daugiau nei 30 minučių turime diskusijai. Pasižiūrėsime, ar reikės tiek daug laiko. Uh, we agreed between Dabar mes kartu su koordinatoriais ir šešėliniais pranešėjais susitarėme dėl, kom, dėl pozicijos kiekvieno komiteto. Norėčiau tik tai tris e, tokius bendro pobūdžio aspektus paminėti. Pirmiausia, reikia sutarti dėl aiškios metodologijos, konkrečiai dėl skaičių pristatymo, dėl nuolatinių nekintamų kainų pristatymo. Ir čia mes pritartume kolegoms iš biudžeto komiteto. Taip mes galėtume aiškę žinę pasiūsti publikai ir išvengti manipulacijų. Taip pat reikėtų e, reikalauti teisiškai privalomo DFP vidurio laikotarpio peržiūros. Tai tiek būtų bendrųjų pastabų tokių, o dabar specifinės programos Horizontas Europa. 120 milijardų mes siūlėme, vis dar šis pasiūlymas galioja. EU Invest turėtų dar papildomai lėšų įnešti į Horizontas Europą. Connecting Europe Facility, Europos infrastruktūros tinklų priemonė, sinergijos, kaip kad nurodyta vidurio laikotarpio peržiūroje, yra būtina tai. Na ir dar papildomai lėšų skirta turėtų būti vien tik tai energetiniam pokyčiams padengti kor regionuose. Mums tai yra labai svarbu ir galtinis pateikimo, pakeitimų pateikimo terminas rugsėjo 13 diena vidudienis. Dabar šiek tiek pamastymų dėl bendrosios mūsų komiteto pozicijos. Mes e, įtrę pageidautume balsuoti spalio 9 dieną, bet nepamirškime, kad kartu dirbame su biudžeto komitetu. Kolegos iš biudžeto komiteto pranešėjas ir koordinatoriai siūlo nustatyti finansinių vokų ribas 21-27 metų programas. Tai būtų skaičių tiesiog techninis įtraukimas. Tie skaičiai turėtų būti įtraukti į biudžeto DFP preliminarų, preliminarų į pranešimą bei taip pat legislatyvinį pranešimą. Teisėkuros pranešimą. biudžeto kolegos siūlo štai ką. Pirmiausia, susitarti dėl bendrosios parlamento pozicijos, dėl viso bendro finansinio voko, o po to jau dirbti su teisėkuros pranešimais konkrečioms programoms. Aš norėčiau DFP vice pranešėjų e, sureaguoti į biudžeto pasiūlymą. Paprašyčiau jūsų sureaguoti kaip e, pranešėjų į biudžeto pasiūlymus. Na ir dabar remiantis jūsų nuomonę, mes parengėme poziciją, kuri buvo išsiusta šiandien. Aš dirbsiu su DFP biudžeto pranešėjais dėl pre, rengiant preliminarų pranešimą. Taigi aš dirbsiu ne tik su biudžeto komiteto kolegomis, bet taip pat ir su visais jumis, konkrečiai taip pat ir šešėliniais pranešėjais. Na, o dabar norėčiau paprašyti pasisakyti. SND vardu ponas Gajeris, prašau. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad parengėte tokį puikų nuomonės projektą. Tai yra puikus pagrindas tolesniems diskusijoms ir jis mus tikrai tenkina. Jūsų paminėti aspektai mums svarbus taip pat, tai yra svarbu. Pirmiausia, naujosios iniciatyvos turėtų būti finansuojamos adekvačiu lygiu arba valstybės narės turėtų nurodyti, kokiu iniciatyvu jos būtų pasiryžusios atsisakyti. Horizontas iki šiol buvo labai sėkminga programa. Tai yra kaip ir ES vizitinė kortelė. Šios programos pridėtinė vertė europinė taip pat yra didelė. Europos mokslo ir tyrimų pasaulis tos programos dėka rengiasi ateičiai, taigi reikėtų išlaikyti tą programą. Aš pritarčiau jūsų, gerbiamas ponė Buzekė, vertinimui. Manau, kad reikia numatyti papildomų lėšų ir iš kitų fondų, taip pat reikėtų nuolatinėmis nekintančiamis kainomis atlikti tyrimus tam, kad palyginamumas būtų įmanomas. Na, aišku, be jokios abejonės mes visi laukiame to, ką siūlo komisija. Vienu metu komisija buvo ėmusi kalbėti apie nominaliasias kainas. Dėl to viskas šiek tiek susijaukė, tapo mažiau aišku, na, bet dabar jau aiškiau. Taigi taip, pritartume tam, kad reikia daugiau lėšų Horizontas Europą programai. Mano frakcija ir aš esame pasirengę kovoti už 120 milijardų eurų. Reikėtų nepamiršti, kad mūsų laukia socialiniai klimato kaitos iššūkiai. Mes manome, kad svarbu yra atskirti civilinės ir karinės programas. Taigi atsargiai reikėtų čia manipuliuoti su karinėmis lėšomis. Mano manimu, Horizontas Europa turėtų būti civilinė programa. Na, o jeigu tik tai būtų galimybių ir lėšų ir daugiau, tai tada galbūt galima būtų ir galvoti apie karinius aspektus. Na, bet kad ir kaip ten bebūtų, mano manimu, reikėtų Horizontas Europą atskirti nuo karinių programų. Aš pats e, ketinu pasiūlyti keletą pakeitimų, dar reikia kai ką patobulinti. Taip pat, pavyzdžiui, e, kosmoso programos reikėtų paminėti. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, labai trumpai paprašysiu jūsų kalbėti, užbaigti savo pasisakymą, nes jūs e, viršėjote savo kalbėjimo laiką. Ačiū, ponia Buzakai, tikrai politika yra sudėtingas reikalas ir kartais reikia šiek tiek kantrybės daugiau, keletos minučių kartais tos kantrybės reikia. Na bet e, gerai, kalbėsiu trumpai, glaustai. Taigi kova su klimato kaita yra svarbu, reikia atsižvelgti į tai. Na ir be jokios abejonės reikia ekologiniam energetiniam tiksliau veiksmingumui daugiau lėšų. Reikėtų sužvelgti į tuos elementus, kuriuos jau esame aptarę. Pirmininkas, dėkoju Jums už pastabas. Mes taip pat lauksime pakeitimų iš Jūsų pusės, jeigu turite konkrečių pasiūlymų. EKR. EKR atstovauja ponas Česakas, kuris šiandien pakeičia pono Krovskinės kiego, ponas profesorius negalėjo pas mus atvykti, todėl kreipiausi į poną Česaką, jis tokiam žodį. Gerbėjim ponai, ponė pirmininkė, dėkoju, kad sutikėte man žodį. Kaip jau e, sakė sakėte, mano balsas tai yra e, pono profesoriaus e, Krasnodemskio balsas, kuris šiandien su mumis negali būti posėdėje. Dėkuoju taip pat, ponė pirmininkė, jums jo vardu už tai, kad pateikėte nuomonės projektą. Visų pirma, norėčiau pabrėžti, kad išlaikyti komisijos į, į, biudžetą į komitetų yra labai svarb, svarbu. Ir į komitetas vaidina kuo vis didesnį vaidmenį atsižvelgdamas visuomenės poreikius. Dėl to tai turi atsispindėti ir atitinkamame biudžete. Mano pirmoji pastaba yra susijusi su energijos energijos e, transformavimo fondų, pakeitimo fondų, kai yra naudojama anglis gaminti elektrai. E, reikėtų skirti daugiau investicijų tiems regionams, kur gaminama tokia energija, nes jie jaučia to, to, tos transformacijos skaudų poveikį. Taip pat reikėtų išlaikyti darbo rinkoje pusiausvyrą, išsaugoti darbo vietas ir taip pat kurti naujas perspektyvas įdarbinimo perspektyvas tuose regionuose. Mūsų biudžeto poreikiai turėtų būti ambicingi atsižvelgianti į naują daugiametę finansavimo programą. Taip pat kai dėl energetikos temos norėčiau pabrėžti, kad reikia susitelkti ties energetinio saugumo klausimais. Tai yra klausimai, kurie neatsispindėjo vieningos Europos iniciatyvoje. Ir e, mano antroji pastaba yra susijusi su tuo, kaip yra perkeliamos, perkeliami ištekliai iš vieno į kitą fondus. Ir e, valstybės narės tai gali daryti. Taigi aš džiaugiuosi pasiūlymų bendruose nuostatose ir vis dėlto matome, kad ši priemonė neturėtų būti naudojama sumažinti tos vokus, kurie yra skirti valstybėms narėms. Dėkoju.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 na, yra skirta 120 milijonų eurų horizontų fondų ir manau, kad mes to tokia, tokiu būdu ištinksime konkurencingi pasaulyje. O tai yra būdas, kad mes kursim pakankamai darbo vietų. Na, Daugiametė finansinė programa tikrai apima daug plačių temų ir mes ne, nekalbėtume, neturim kalbėti vien tik tai apie energetiką ir klimato kaitą, reikėtų atsižvelgti plačiau ir kitų svarbių, e, svarbių temų, svarbių e, sričių. Europos žmonėms ir politiniai sprendimai turėtų būti priimami remintis fondais, o ne daugiametė finansinė programa. Ir kai yra specifiniai ištekliai skirti specifiniams iššūkiams, Taip pat e, turi būti finansavimas ir jį galima rasti iš regioninių fondų ir kitų fondų. Tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Thank you very much, madam. Madam Sakurafa represents. Dėkuoju, ponė Sakurafa, GUE atstovė. Dėkuoju, pirmininkė. Visų pirma, labai ačiū už pranešimą. Aš manau, kad nuomonė eina tinkama kryptimi ir norėčiau pasakyti, kad mes esam pasirengę rasti, kiek manoma, daugiau kompromisų. Mes nenorime kad dėrybos būtų ypač sunkės. Manau, kad čia visi Europos parlamente turi užtikrinti, kad mm, dėrybos baigtųsi kuo greičiau ir nereikia viską versti nuo aukštinkojom. Manome, kad naujoji daugiametė finansavimo programa yra parengta pakankamai ir Europos parlamentas nurodė tinkamus signalus. Manau, kad investavimas ir galimybė veikti negali būti garantuojami, jeigu e, šita daugmetė finansavimo programa nebus nenumatys 3,95 BVP, procentų BVP, nes kuo didesnis biudžetas, tai tuo labiau tuo geriau Europos Sąjunga pasieks savo tikslų. O antrasis klausimas yra tai, kad Europos parlamentas, kaip demokratiškai išrinktas parlamentas, turėtų vaidinti tiesioginį vaidmenį, užtikrinant, kad mm, biudžetas būtų įgyvendintas ir kad dėrybos vyktų kuo greičiau ir tinkamą linkmę. Jeigu ne, mm, tai gali padidinti demokratijos deficitą. Turėtų būti įvertintos daugiametės finansavimo programos 2020-2027 metų, jūs turi būti iš naujo įvertintos ir turėtų turėtume nuspręsti dėl konkrečios procedūros, kokie turėtų būti reikalavimai, e, informacijos teikimo Europos komisijai reikalavimai. Ir norėčiau pasakyti, kad GUE ir mes, kiti komitetai, mes manome, kad reikėtų nuspręsti, kurios politikos rytis bus tvirtinamos ir vertinamos ir norime pritarti toms politikoms rytims, kurios yra naudingos piliečiams, kurios yra palankios ES piliečiams ir reikia, kad investicijos užpildytų tas spragas, kurias paliko nacionalinės vyriausybės. Turėtume skatinti sinergiją ir e, netaikyti tų katastrofiškų apkarpimo programų visoje Europoje. Mes norime remti taikius tikslus, apie tokią Europą mes svajojame ir mes pateiksime atitinkamus pasiūlymus. Dėkui Jums už pasisakymą, už pastabas. O kitas kalbėtojas, panas Saudargas, prašom, žodis Jums. Thank you, I, I just... Dėkuoju labai trumpai. Aš turiu pasakyti, kad mes pritarėme ir sveikiname jūsų pritarimą. Tik vienas dalykas. Nenustepkite Ignalina. Na, yra 502 milijonai, o mums reikia 580 milijonų. Kodėl? Pasakysiu kodėl. Nes šiuo metu projektas jau pateko į labai pavadingą e, etapą, kai yra e, išmontuojamas grafitinis Černobilio tipo reaktorius. Tai yra pavojinga nepradėti ir, ir, ir, ir nepabaigti. Tai yra vienas vienetas, viena visuma. Aš turiu apskaičiavimus, bet netame esmė. Aš nenoriu e, jums e, kalbėti. Prieš 20 metų aš labai išanalizavau, labai gerai išanalizavau šitą reaktorių ir pradėjau e, dėrybas su komisijos nariu Vanderbruku. Ir turiu pasakyti, kad taip tikrai yra didžiulis pavojus, realus pavojus. Mes turim vykdyti programą etapais. Ačiū. Gerbimas kolega, mes tikimės, kad jūs pateiksite, e, pateiksit pakeitimus. Mes stengsimės į jūs, juos atsižvelgti, bet negalim pažadėti, kad į viską bus atsižvelgta. Kitas kalbėtojas yra kolega Paul Rubik. Ar jis yra salėje? Žinoma, palauksim. Sekundėlė, ne problemų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, pasirašyti irgi reikia, nes pinigai skatina pasaulį judėti ir yra geras paskalami ir pranešimas ir jo komandos geras pranešimas. Jis sakė, kad yra trys pasirinkimai. Vienas, kaip mes sakėme, arba papildomą biudžetą 50 procentų ir bus padidėjimas, bet pagrindinis padidėjimas darbo vietų kūrimui padvigubins dabar turimą kiekį, tai bus 160 milijardų, o tai padės pasiekti geriausių rezultatų tinkančių mūsų piriečiams. Taigi pritariu kolegai Nika ir reikia tos ribos tos e, linijos ir tikra riba yra 120, o viskas, kas daugiau, tai labai puiku. Bet reikia tikrai rimtai įsipareigoti, kad bus 120 be jokių sumažinimų ir taip pat ir iš biudžeto komiteto, jeigu reikėtų kažkam ar kariniams tikslams, ar dar kažkur, aišku, galim papildyti, bet negalime to atimti tų sumų iš 120. Ačiū, kolega. Ir norėčiau kreiptis į Europos komisiją. Ar yra Europos komisijos atstovų? Dėkuoju, aš esu čia, na, bet mes klausėmės ir e, laukime pranešimo. Gerai, dėkojame kad esat su mumis, gerbiami kolegos. Ačiū už bendrą paramą. Aš suprantu, kad jūs turėsit papildomų labai svarbių klausimų aspektų ir aš esu pasirengęs aptarti su jumis klausimą. Balsuosime, kaip sakiau, spalio 9 dieną, bet galim pateikti pakeitimus iki šios savaitės ketvirtadienio. Ši savaitė ketvirtadienis. Tai svarbu. Ir mes, na, mąstysime lankščiai, ką, kam įmanome pritarti įtri komiteto vardu ir konk aptarsim konkrečius klausimus, kurie buvo nurodyti ir kuriuos jūs pasiūlėte prieš keletą minučių. Taigi labai dėkoju ir manau, kad dabar galime pereiti prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto mūsų darbo tvarkėje. Na, kaip žinote, tai nepaprastai svarbus klausimas ne vien tik tai įtrio komitetui, bet ir Europos parlamentui, Europos Sąjungai ir mūsų valstybėms narėms. Tai yra pasiūlymas dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento dėl bendruosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Europos horizontas ir su jie susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių. Pranešėjas yra kolega Dannika. Ir mes šitą klausimą svarstysime kartu su penktuoju darbo atvirkės klausimu mūsų darbo atvirkėje, pasiūlymas dėl Europos parlamento tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kurie gyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa Europos e, horizontas. O Pranešėjas yra ponas Christian Eller. Kaip žinote, tai mm, mūsų nuolatinė atsakomybė, tai yra mm, bendrosios programos ir ITRE yra mm, atsakingas komitetas už šitas du dokumentų paketus kurie sudaro pasiūlymus ir abu pranešėjai tikrai labai pasistengė ir parengė e, dokumentų projektą e, labai greitai, kaip įmanoma, greičiau, per labai trumpą laiką. Kaip žinote, prisimenate, buvo tik tai kelios savaitės e, paliktos parengti pirmam projektui iki vasaros pradžios, iki vasaros atostogų. Ir taip pat kadangi reikia išversti dokumentus į visas kalbas, reikėjo projektą parengti iki vasaros pradžios, vasaros atostogų. Prane, pakeitimų pranešimo terminas buvo numatytas toks - rugsėjo 6 diena. O šis keitimasis nuomonėmis yra tiesiog galimybė pranešėjams detaliau aptarti jų pozicijas, pristatyti pozicijas kitiems ir taip pat leisti kitiems kolegoms aptarti um, pranešim, pakeitimų pasiūlymus, jie, kuriuos jie pakeitė. Kaip žinote, yra daugiau negu 3000 pakeitimų pasiūlymų. Tai tipiška, tai įprasta. Ir reikia laikytis mūsų tokios darbotvarkės iki gruodžio mėnesio ir sausio mėnesio, kadangi norėtume užbaigti šitų klausimų svarstymą kaip įmanoma greičiau. Yra būtina ir reikia pradėti dėrybas e, sausį vasarį, o gal net ir gruodį. Pirmą pasiūlymą aptarti gruodžio mėnesį. Taigi, pažiūrėsim, ar čia mes sugebėsim taip pasiekti. O dabar kreipiuosi pranešėjus. Danika, prašome žodis jums. Așa cum uh, ați menționat, n-a fost simplu, mai puțin de o lună. Dėkoju, pirmininkė, kaip jūs minėjote, nebuvo labai lengva ir paprasta parengti pranešimą Europos horizontas per mažiau negu mėnesį. Buvo tikrai didelis iššūkis. Ir džiugiuosi, kad mm, mes mus mm, paremė kolegos, dėkoju ir panui Monetai, generalinio mm, direktorato vadovui, su kuriuo aš susitikau per vieną iš konferencijų, kuri buvo organizuota Bukarešte. Ir surinkau kiek įmanoma daugiau pasiūlymų ir stengiausi suprasti, kaip įmanoma geriau tuos elementus, kurie nebuvo nurodyti arba nebuvo tinkami Europos horizontai ir kuriuos reikėjo pakeisti. Na, išvada Europos horizontas turėtų būti paprastesnė, prieinamesnė programa, turėtų e, jame dalyvavimas būti skaidrus ir aiškus. Ir e, turiu pasakyti, kad Europos horizonte yra tie patys trys ramščiai, kaip ir horizontas 2020, antrasis ir trečiasis ramstis nėra vis labai aiškiai apibūdinti komisijos, pavyzdžiui, antroje, antrame ramstyje yra, yra šita misijų savoka, bet tekstas nėra aiškus, tą patį galim pasakyti apie trečiąjį ramstį. Tuo pačiu metu Europos inovacijų taryba yra nauja mintis, nauja idėja, kuriai pritariu, bet reikia tinkamai apibūdinti, aprašyti jos veiklą, kadangi jai skiriama nemenka biudžeto dalis. Sudėtingumas buvo iškeltas, tai iškėlė daug suinteresuotų šalių, dėl to aš ir norėjau atsižvelgti į tai savo pranešime pagal komisijos duomenis, o horizonte 2020 daugiau negu 520 tūkstančių prašymų buvo pakeisti ir buvo 150 tūkstančių pasiūlymų iš įvairių institucijų ir valstybių narių. Turiu pasakyti, kad man daug padėjo šešėliniai pranešėjai. Mes surengėme keletą posėdžių, kur pranešėjai ir asistentai dalyvavo ir mes tengiamės tiesiog surinkti kiek įmanoma daugiau minčių, tokių idėjų, kuriam, kuriuoms būtų galima pritarti Europos parlamento lygiu. Ir tikiuosi, kad mes na, išpildysime gautus prašymus. Na, e, nežinau, ar galime vykdyti pasiūlymą dėl 120 milijonų eurų. Na, tyrimo programams turėtų būti teikiama pagalba visais tyrimo etapais, e, kaip dėl bendradarbiavimo, abipusiškumas, tarptinėse partnerystėse, čia vėlgi reikia didesnio aiškumo ir abipusiškumo principas taip pat turėtų būti taikomas visur, kur tik manoma. Toliau e, reikia aiškesnių taisyklių apie intelektinę nusavybę ir manome, kad inovacijos turi būti susijėtos su intelektinė nusavybė ir turėtų būti aiškios, aiškios taisyklės apie finansavimo tyrimams reikia saugoti intelektų teisės ir toliau e, pirmas komercinis panaudojimas e, projektų. Na, Europos mokslinio žurnalų rezultatai yra puikus, tačiau, kai kalbam apie šių rezultatų komercinį panaudojimą, me, mums dažnai, mes dažnai atsiliekam nuo tarptautinių konkurentų. Todėl siūlau šią mintį, kad turėtų būti e, taikoma mintis pirmas komercinis panaudojimas, tam, kad tiesiog mm, piliečiai galėtų naudotis sinergijomis su kitais e, fondais, tam, kad mes tiesiog sumažintume tą sudėtingumą. Ir reikia didinti sinergiją ir ryšius tarp įvairių finansavimo priemonių ES ir reikėtų numatyti vienodą taisyklių rinkinį. Toliau pritariu tam, kad tai yra įvesta misijų savoka, bet reikėtų ją geriau apibūdinti ir po pradinio laikotarpio jas reikėtų išplėsti, remintis padavavimo e, procedūrą. Parlamentas taip pat turėtų dalyvauti misijų rengime. Toliau e, vienodas e, atlygis už vienodą darbą, aš esu už tai. Tai atsispindi Europos programuose, kurias finansuoja Europos parlamentas ir e, atlyginimas turėtų būti apskaičiuojamas pagal vienodą algoritmą. Tai reiškia, kad vienoda e, skalė taikoma visiems darbuotojams, kurie dalyvauja tyrime, nesvarbu, kokia yra tyrėjo arba eksperto kilmės šalis arba kur vyksta tyrimas. Šita paprasta e, skalė gali būti taikoma pagal e, ekspertų e, lygį. Toliau anoniminis vertinimas tai turėtų atlikti nepriklausomi ekspertai. Labai svarbu, kad satiruosotos šalis ir naudos gavėjai pasitikėtų Europos horizontų. Dėl to siūlau, kad nepriklausomi ekspertai turėtų vykdyti pasiūlymų anoniminį vertinimą. Toliau supaprastinimas. Supaprastinimo pastangos e, bendruosiuose programuose numato vertinimą dviem etapais tarpusavio pasitikėjimo auditus ir taikyti, reikėtų taikinti nu, normalius auditavimo principus. Toliau išplėtimas tam, kad Europa e, plėstų savo mokslinį potencialą, turėtų įveikti, e, turėtume įveikti spragas ir atotrukį tarp valstybių narių. S15 apima 87 e, e, procentus, e, asocijuotos šalis 7 procentus, na, tai skaičiai kalba už save. Toliau didinti sąjungos patrauklumą, galutinė Europos horizonto sėkmė priklauso nuo to, kiek mes galim pritraukti mokslininkų. Manau, kad projektai kurie sugeba pritraukti mokslininkus ir bendrovės iš trijų šalių turėtų nu, pasinaudoti finansavimo iniciatyvomis. Toliau Junktinė karalystė ir Brexitas. Junktinė karalystė yra valstybė narė. Nėra kitos kategorijos, nėra kitų paragrafų, kur Junktinė karalystė galėtų būti patalpinta. Jungtinė karalystė yra tarp ES e 28 e, valstybių narių ir bet kokia kita galimybė būtų nustatyta dėrybose, diskusijose. Tai nėra paminėta pranešime. Ir dar kai kurie kolegos mane, jog 12 straipsnis kalba apie Junktinę karalystę, bet iš tikrųjų tai kalba apie Pietų Koreją, Kanadą ir Naująją Zelandiją. Taigi toks, mano, būtų trumpas pristatymas ir dar kartą norėčiau padėkoti kolegoms ir komisijai už paramą. Netrukus labai greitai mes sugebėjome tai pasiekti. Dėkoju, kolega. Dabar norėčiau pakviesti pasisakyti šešėlinius pranešėjus. Atleiskite, sako pirmininkas. Be abejo, reikėjo suteikti žodį kolegai Kristianui Eller. Jis nėra šešėlis pranešys, yra antrasis pranešėjas dėl šios tokios specifinės programos. Ten kalbama apie horizontą, Europos horizontas programos įgyvendinimą. Ponas Ekler, ačiū. Aš dėl procedūros turėčiau tarti žodį. Um, kolega E, taryba jau yra pateikusi savo nuomonę, e, vyksta bendro sprendimų prieimimo procedūra. Buvo pateikti du siūlymai. Tai buvo taisyklės ir bendri teisiniai aktai bei specifinė programa, kuri siekia daugiau negu paprastas įgyvendinimas. Europos komisija nusprendė dėl tam tikrų priežasčių padalinti tą procesą. Ir dabar turime du pranešimus Turime pagrindinį pranešimą ir kitą pranešimą. Tarybos, e, taryba neturėtų kvestionuoti šio dalyko. Europos komisija turi laikyti savo teisinės procedūros ir tie pateikti argumentai, e, manyčiau, yra pakankamai problemiški, kadangi tai rodo, kad taryba nenori rinktis tos greitos procedūros. O jeigu prasidės tarp instituciniai mūšiai ir kovos, tai tuomet veiksime ne taip, kad, kad parodytume, kad kaip gali veikti Europa, skatindama inovacijas, darbo vietų kūrimą, augimą ir panašiai. E, nes laikai neramus e, daug iššūkių kyla JAV. Aš jau nekalbu apie Rusiją, Kiniją ir likusią pasaulio dalį. Tad aš manau, kad mes dėl mokslo tyrimų neturėtume pradėti vidaus tarp institucinių mūšių, turėtume spręsti viską žymiai greičiau. Keletas bendrų pastabų. Tęsiant tai, kas jau buvo pasakyta. Be abejo, programos techniškai turėtų būti atskirtos, turime specifinę programą, kuri labiau dėl teisinių priežasčių buvo susijęta su bendra programa. Bet man regis, kad tas aiškus atskirimas būtų reikalingas. Bendras supratimas e, turėtų būti toks. Europos parlamento tikslas yra visada sustiprinti mažų ir vidutinių įmonių pozicijas. Tad e, puiku, kad abu pranešėjai irgi pasirinko būtent tą kelią - sustiprinti mažų ir vidutinių įmonių poziciją, skirti joms dėmesio, skirti dėmesio pagalbos gavėjams, jeigu galėčiau taip atvirai pasisakyti, sako kalbėtojas. Parlamentas ne, o ne komisija ar taryba ėmėsi iniciatyvos programą praplėsti. Ir aš manau, kad dėl lėšų pranešėjo idėjos tokios kaip biudžeto padvigubinimas E, yra svarbus dalykas, į tai buvo atsižvelgta. Svarbu yra suprasti štai ką. Mes negalime palikti atskirų, paskirų mokslo programų. Mes kalbam apie programą, kur yra pasiekta puikių rezultatų ir jų bus siekiama. Mes palaikome kolega, e, su, ryšių su kolegomis iš struktūrinių fondų. Ir be abejo, galime pasakyti, kad tos kad finansavimas turi atspindėti realius poreikius. Ir mes turėtume atsižvelgti į tokius siūlymus, kurie yra puikūs, bet kartais gali paaiškėti, kad nėra pinigų, bet tuomet turėtume ko gero pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis, bet negalima e, tų fondų struktūrinių lėšų sumažinti. Tad struktūrinius fondus turime sieti E, su mokslo programomis, kitaip neturėsime pakankamai svertų toms programoms įgyvendinti. Taip pat turime kalbėti ir apie tai, ką minėjo ir Dan Nika. EPP jaučia susirūpinimą štai dėl ko. Turime išvengti bet ko, kad žmonės nepamanytų, kad Europa renkasi tą kryptį, kurią galėtume pavadinti Europe First, Europa pirmiausia, lyginant su Donaldo Trumpo Amerika pirmiausia, kažkada pasirinkta. Rusija tampa realistiškesnė, sako. Amerikos prezidentas sako, kad klimato e, kaitos tyrimai yra vudų, o ne mokslo tyrimai. Ir mes turime dabar užtikrinti balansą, mes turime parodyti, kad mes pasaulį matome atvirą, kad mes nenorime e, užsidaryti tik tai savo perspektyvoje. Pavyzdžiui, e, mokslo tyrimai susijęs su klimato kaita yra bendras iššūkis visiems. Vieni nieko nenuveiksime, neturėtume būti naivus, e, išleisdami pinigus, turėtume pažiūrėti, kaip juos išleisti geriau bet jeigu mes galime išvengti gamtinių nelaimių, kažkokių gaivalinių nelaimių, tai būtų naudinga visiems ir apie tai turime kalbėti. Aš tiesiog perbėgau tokius svarbesnius dalykus ir norėčiau dar vieną kitą paminėti. Taryba renkasi tikrai labai egzotišką požiūrį. Manau, kad komisijos siūlymas uh, suteikti pamastymams laiko yra teisingas žingsnis, e, tačiau galiausiai juk reikės primti deleguotąjį teisės aktą, kitaip e, negalėsim primti sprendimų. Kai dėl atskirų misijų, dėl atskirų užduočių atlikimo mes turėtume būti labiau įtraukus, turėtume peržiūrėti e, tas atliekamas misijas. Ir galėtume paskui įgyvendinant programas numatyti labiau specifinių to aspektų. Buvo sakoma, kad tos programos po peržiūros turėtų būti tvirtinamos, ar jos turi būti tęsiamos ar ne. Ir taip pat finansinių priemonių naudojimas turėtų būti labai prižiūrimas. Na, pažiūrėsime, kas atsiras, kokie siūlymai išplauks po tų visų konsultacijų, bet tai turėtų deleguotis teisės aktas, kai dėl kūrybinės pramonės parlamentas pritarė tam, kad tai yra uh, Europos ekonomikoje labai svarbus e, sektorius. E, tačiau turime nepamiršti to, to viso kūrybiškumo, galimybės tai kombinuoti su dirbtiniu intelektu. Tai yra svarbu mūsų ateičiai. Kai dėl e, Europos tinklų sujungimo priemonės vėlgi siūlymai svarbus, bet dar turėtume juos peržiūrėti. E, sakoma, kad tai yra ypatingai sėkminga priemonė, kai dėl lyčių aspektų nereikėtų pasakyti, kad nereikėtų kalbėti tik apie tokius aptakius dalykus, reikėtų pasakyti, kad Marie Curie programai buvo suteiktas papildomas finansavimas. Ir svarbu, kad E, lėšos būtų skiriamos atsižvelgiant į lyties aspektą, nesvarbu, ar mokslininkai yra vyrai ar moteris, ir tai būtų tikrai vertingas siūlymas. Kai dėl greitos procedūros, manau, kad vėlgi tai yra e, svarbus siūlymas, mes gyvendydami mokslo tyrimų programas veikime per nelyglietai, turėtume būti greitesni, reikia naujų, inovatiš, inovatoriškų instrumentų, priemonių. Turime visą tai šiek tiek detaliau paaiškinti. E, taip pat tikslinės grupės ir atskiri poreikiai yra tas aspektas, kuriam reikėtų skirti daugiau dėmesio, paskolos garantijų mechanizmas, vertinimas irgi yra ypatingos svarbos aspektai. Iki šiol procesas buvo E, lėtas paskutinės programos metu buvo stengiamasi keisti visą tai, paspartinti tuos procesus, buvo bandoma pateikti rodiklius, kaip tai turėtų būti e, organizuojama, kad viskas vykstų greičiau, kad tie vertinimai būtų greitesni. Laukiam ir toliau jūsų išvalgų šią temą. E, taip pat naudos gavėjo atsakomybės aspektas vėlgi yra svarbus. Uh, jis turėtų būti patikslintas, ypač kai kalbama apie rizikingus projektus. Na ir norėčiau pasakyti, kad mūsų mokslas turėtų būti atviras, mes negalime dešimtmečiams užsidaryti. E, Kalbame apie dešimtmečio trukmės projektus ir biudžetas turėtų būti atitinkamas. Kai dėl klasterių, dėl energetikos, aš manau, mes pritarėme išreikštiems susirūpinimams, tai buvo išsakyta ankstesnės diskusijos metu, bet mes lauktume, kad būtų daugiau paramos įgyvendinimo priemonėms, kad perdirbamojo pramonėje atsirastų taip pat įgyvendinimo e, priemonių daugiau. Taip pat mes manome, kad e, pramonės įmonėms turėtų atsirasti taip pat pagalbos e, atitinkamų priemonių. Atskira programa galėtų būti numatyta saugumo dalykams. Mes turėtume turėti reikiamas tvirtas programas atitinkamus pramonėms rytims ir mes turėtume taip pat spręsti kartu su mokslo taryba, kuri galėtų padėti koordinuoti ES šios klausimus daug geriau. 180 pakeitimų esame sulaukę ir manau, kad E, tų pakeitimų bus keletas šimtų ir tai pranešėjams bus tikrai daug darbo juos derinant, bet turime pasiūsti žinę pirmiausia tarybai, kad nereikia visko komplikuoti, visko supainioti. E, nes manyčiau, kad mes esame e, pasiekę dviejų metų pažangą lyginant su amerikiečiais. Jeigu nieko nedarysime, situacija pasikeis, mes nebebūsime priekį amerikiečių. Tad manau, kad turime keisti inovacijų pobūdį ir tiesiog ne, negaišti laiko pašaliniams dalykams. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Jūs kalbėjote daugiau negu 10 minučių, bet ponas Egler pasisakė kaip dviejopas pareigas užimantis asmo, kaip pranešėjas ir šešėlinis pranešėjas. Dabar žodis kolegai Zorinjo. Jis pavaduoja ponę Kabeson Ruiz. Jis pasakys apie specifines programas. E, kolega Zorinio pavaduoja kolegė Apsenruys. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip jūs jau ir minėjote, kolegė Kabezon Ruiz negali posėdėje dalyvauti dabar, tad pateiksiu komentarus. Jos išsakytus yra tie komentarai, kuriems pritariu. Aš pritariau daugeliu teiktų pakeitimų, Mes čia turime du puikius pranešimus, noriu pasveikinti kolegas e, e, Danika ir pona Egler. Aišku, jums nedaug buvo laiko tiems pranešimams paruošti, o jūsų parengti pranešimai mums dabar yra puikus pagrindas dirbti toliau. Kalbame apie esminės svarbos programą Europos ateičiai, ES mokslo tyrimams. Tai labai svarbu mokslo ir technologijos rytims. Buvo rasta puikia pusiausvyrą abiejose pranešimuose tarp įvairių svarbių aspektų. E, įvairios pusės čia reik, turėjo savo argumentų, kuriuos reikėjo tinkamai subalansuoti. E, mokslas turi būti e, tas ta priemonė, kuri tarnauja visuomeniai. Investicijos į mokslą turi turėti savo gražą. Ir svarbiausias rezultatas ir turėtų būti ta graža, tas žingsnis pirmin. Akivaizdu, kad finansinis, finansinis tas žingsnis, tas finansavimo didinimas 120 milijardų eurų yra svarbus dalykas, tačiau svarbu, kad mokslas būtų laisvas kad e, jis būtų prieinamas. Tai yra ta tema, apie kurią buvo kalbama dar šią savaitę. Buvo kalbama apie autorių teisės, intelektinės nusavybės aspektus, buvo kalbama apie žinių kūrimą, apie kompetenciją, kuri galėtų būti vienas iš vertinimo elementų. Be abejo, tai galbūt e, nepadės visko supaprastinti ar tapti labiau įtraukiems, tačiau tai yra būtina. Galiausiai būtina skatinti jaunus mokslininkus, inovacijų kūrėjus. Reikia ieškoti talentų ir taip pat būtina užtikrinti lyčių lygybę, užtikrinti sinergiją kur ypatingai svarbi tarp regioninių fondų ir programos Europos horizontas. Galiausiai reikia e, sumažinti išsivystimo skirtumus tarp labiausiai ir mažiausiai išsivyščiusių regionų. Tačiau vėlgi nereikėtų pakengti siūlymų, e, siūlymų tvirtumui. Tačiau Klasteriai, nepamirškime, yra vienas iš svarbiausių dalykų problemoms spręsti. Pavyzdžiui, sveikatai skirtas klasteris. Vienas iš jų yra susijęs, pavyzdžiui, su širdies ir kraujagislių e, sistema ir tyrimais e, šioje srityje. Kit, kiti e, gali būti kitokie tyrimai kurie gali būti susijęs su kitomis sritimis. Pavyzdžiui, mes balsavome už skaitmeninę Europą. Ir svarbu būtų kurti taip pat ir infrastruktūrą. EU Invest programa yra labai svarbi ir visas tas programas reikia vertinti integruotai. Nereikia atskirti konkurencingumo e, ir sanklaudos dalykų visi tie dalykai vieni kitus sustiprina. Tai mums leis atsiliepti į visuomenės poreikius. Na, suprantu, kad čia mes kalbame apie labai sudėtingą iššūkį, tačiau esu įsitikinęs, kad mes elgsimės taip, kaip turėtume, kad pasiektume rezultato, kuris atitiktų šios programos strateginius lūkesčius mūsų ateičiai. Na ir pranešiai puikiai padirbėjo šią temą. Ačiū. Na, dabar e, Eker vardu, e, kolega, prašome jums. Dėkuoju, aš norėjau padėkoti kolegoms, nuomonės rengėjams, kadangi jie tikrai labai puikiai padirbėjo per tokį trumpą laiką. Ir aš taip pat buvau šešėlinių pranešėjų. Taigi pasistengsiu labai trumpai apibendrinti tai, ką norėjome parengti, ką norėjom paremti. Norėčiau gal kai ką patiksinti. Aš visų pirma sutinku e, su 120 milijo, milijardų eurų kvota, bet e, man atrodo, kad jau kaip e, anksčiau kalbėjusiai minėjo, reikėtų kalbėti apie konkurencingumą globaliu lygmeniu. Jeigu kalbėsime apie vienodą atlyginimų, vienodus atlyginimus, kaip kalba kolega Nika, aš taip pat tam pritariu, nes e, turim labai nemalonios patirties iš praeities. Vyko diskusijos tarp mokslo darbuotojų ir kolega anksčiau kalbėjęs yra teisus, kad reikėtų e, taikyti kažkokius atlyginimo kategorizavimus, kad mūsų erdvėje ne, nekiltų kažkokio pavydo. Ir kai dėl kitų klausimų, manau, kad Kristin Ekler labai teisingai minėjo, jog svarbu yra tikslumas, tobulumas moksle. Tačiau skaičiai rodo, kad kartais yra didžiulis pusiausvyros trūkumas, nėra pusiausvyros tarp programų. Ir reikėtų geriau motivuoti potencialius naujus e, tokių programų dalyvius. Kolega Nika kalbėjo apie Britanijos padėtį ir kaip kvalifikuoti šitą šalį mūsų dokumentuose. Aš nežinau, kaip tai kaip, kaip tai apibūdinti, kaip tai, kuriai kategorijai priskirti. Nes mums Didžioji Britanijoje ir taip pat yra kažkas kita, skiriasi nuo Pietų Korejos arba Izraelio, ar ne? Ir ilgalaikis bendradarbiavimas su Didžiaja Britanija turėtų, būti, turėtų išlikti, turim palikti tokią galimybę ir turėtume e, pagalvoti, kaip galėtume panaudoti mokslinį potencialą, nes tai bus nauda ir jiems, ir mums. Tokios mokslo programos, manau, kad breksito dėrybose vienas iš uždavinių, būtent toks uždavinių, tai ir bus, kaip reikėtų tą bendradarbiavimą apibūdinti. Ir kaip sakė Kristian Heller, reikėtų tiesiog e, paskaičiuoti, žiūrėti, kokie yra konkretus dalykai, konkretus tikslai kas yra e, koks yra ryšys tarp, tarp pramonės ir informatikos, yra kosminiai tyrimai, yra tokie dalykai, kad reikėtų juos aiškiai iš, išvardinti, kad būtų aišku, kur ką priskirti. Ir jiems turėtų būti skiriama pakankamai dėmesio. Vėlgi sutinku su tuo, kas buvo pasakyta per regionus, kurie, kuriuose vyksta reformas Regions and Transition. Tai labai svarbus klausimas. Reikėtų kalbėti apie energetiką, turėjo būti naujas požiūris bent jau. Ir reikėtų užsimti būtent šio požiūrį tais regionais. Reikėtų tikrai daug padirbėti, nes reikia mokslinių priemonių, instrumentų. Ir tame pačiame ramstyje turėtų būti konkrečiai apibriešta, kas su tais e, bus, su tais regionais, kur yra naudojama daug anglės. Aš dėkuoju kolegoms, kurie taip greitai parengti dokumentą. Dėkuoju, kolega. Pone Vyring žodis. Alde vardu. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponams Nika ir Eiler už jų labai intensyvų darbą per tokį trumpą laikotarpį. Aš nekantrai lauksiu galimybės aptarti 3500 e, pakeitimų kartu su kolegomis ir tikiuosi, kad kompromiso pasieks, pa, pavyks pasiekti lapkritį. Mūsų partija diskusija prasidėjo su štai kokiu tikslu. Reikėtų gerinti mokslinės žinias e ES, didinti ES konkurencingumą šioje srityje. To galime pasiekti tik tai į projektus e, organizuotami, į pramonę, į mokslinių žinių tobulinimo projektus. Bet kita vertus negalime paneigti, kad yra skirtumų tarp valstybių narių. Turime užtikrinti, kad turėsime uh, E, ir kūrybingų sprendimų. Tačiau mes priešingai negu kad ponas Nika e, Alde manome. Mes manome, kad kompetencijos pa kategorijų nereikėtų čia. Reikėtų ieškoti sinergijos tarp skirtingų finansavimo mechanizmų. Taip pat turėtume siekti 3 procentų investicijų lygio moksliniams tyrimams e, visose valstybėse narėse pagal Europą 2020 strategiją. Na, o dabar norėčiau aptarti tuos klausimus, kurie mums su kolegoms svarbus per ateinančius mėnesius bus. Pirmiausia, dėl biudžeto paskirstimo 120 milijardų eurų. Horizonto 20, 20 pasiekė sėkmingo e, supaprastinimo proceso įgyvendinimo. Mes ir toliau norime to siekti, todėl pritarėme komisijai už tai, kad reikia siekti evoliucijos, o ne revoliucijos. Tačiau nepaisant to, neturėtume bijoti ir reikėtų imtis tų problemų, su kuriamis e, susidurėme. Dabar antimikrobinis atsparumas, e, plastiko pašalinimas iš e, vandenino, kvantumas, superkompiuteriai, dirbtinis intelektas. Iš visų šių sričių reikia pati, pasirinkti protingai ir atrinkti prioritetinius projektus. Kitas svarbus dalykas - reikia programas realizuoti tinkamai. Turime užtikrinti, kad e, žinosime, ko tikėtis iš strateginio planavimo proceso. Kaip parlamento narė, aš labai džiaugiuosi galėdama dalyvauti šioje programoje per deleguotusius aktus. Tačiau labai tikiuosi, kad deleguotieji aktai nesus, nesulėtins procesų šių nes e, mokslinių tyrimų centrai, pramonė, universitetai, inovatoriai e, yra tie žmonės, kuriems labiausiai tų lėšų reikia. Jiem užtikrinti reikėtų testinumą e, ne tik tai laboratorijose, bet ir rinkoje. Taip pat pritarčiau ponui Ehleriui dėl to, kad reikia per horizontas Europai užtikrinti pusiausvyrą moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Aš esu įsitikinusi, kad tik tai trečiajam ramšiui galima didinti finansavimą. Be e, finansavimo didinimo moksliniams tyrimams nieko nebus, nieko nepasieksime. Na ir galiausiai visa ši programa yra ambicinga labai. Ja siekiama yra didesnio Europos konkurencingumo pasaulinėje rinkoje, o aš aišku tam tikslui pritarsiu ir toliau. Ačiū kolegė už pastabas. Dabar žaliųjų vardu ponas Dalundė, prašau. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Pirmiausia, dėl tvarumo. Mokslinių tyrimų ir inovacijų programoms reikia klim, reikalinga klimato dimensija. E, mokslinių tyrimų ir inovacijos investicijos E, savalaikės bus labai svarbios per ateinantį laikotarpį. Jau ši vasara parodė, kaip gali atrodyti e, klimato kaita ateityje - saustros, gaisrai, didelės temperatūros. Taigi labai svarbu yra kaip įmanoma greičiau investuoti į mokslinis tyrimus ir investicijas tam, kad mūsų ekonomika pristaikytų prie e, Paryžiaus sustarimo tikslų. Mes pateikėme patarimų. Taip pat norime, kad būtų e, stipri stebėsenos monitoringo sistema. Dabartinėje programoje trūksta 5 procentų klimato tikslų. Auditorumai, parlamentarai, komisija e, apie tai kalba ir niekas kol kas nepadaryta šiam e, trūkumui užpildyti. Dabar dėl mokslinių žinių kompetencijos. Mes negalime daryti nuolaidų dėl kompetencijos e, kom, kriterijų. Tai yra, ko gero, labiausiai e, sėkmingas ES turimas e, instrumentas. Inovacijų atotrukis Europoje vis dėlto egzistuoja ir kiekviena priemonė tam užkirsti kelių turėtų būti tinkamai panaudota. Reikėtų ieškoti sinergijos tarp programų tam, kad užtikrintume kompetenciją Europoje. Trečias dalykas - mes norime atviros pasauliui programos. Visoje Europoje girdisi populizmo ir izolacionizmo balsai tačiau mes negalime tam pritarti. Mes manome, kad mokslas ir inovacijos yra geriausias atsiverimas pasauliui ir tai turėtų, aišku, turėti laisvą prieigą. Toliau kitas dalykas - strateginis planavimas. Kaip institucija mes norime daugiau aiškumo dėl strateginio planavimo. Mes negalime sutarti šios galios vien tik tai komisijai. Aš nenorėčiau, kad parlamentas detaliai galbūt visus e, šiuos kriterijus nustatytų, bet mes bent jau turėtume turėti galimybę tarti savo žodį dėl strateginio planavimo. Taigi mes nekantrai lauksime e, tolesnio bendradarbiavimo su kolegomis šioje srityje. Ačiū kolega. Guja vardu. Du kalbėtojai kalbės. Kolegas Likiotis. Pranešė, šešėlinis pranešėjas pagrindų programos. Prašau. Dėkoju pirmininkė. Aš pasisakysiu dėl kolegos Nika pranešimo. Ir DFP programos pranešimo. Pirmiausia, norėčiau patikoti ponui Nika už pranešimą. Taip pat noriu padėkoti už tikrai puikiai vykusi bendradarbiavimą tarp politinių frakcijų. Ko gero pasiekėme geriausią įmanomą rezultatą tokio darbo dėka. Goja e NGL mano, tiksliau labai palankiai vertina horizonto Europą pasiūlymą, tokį koks jis pateiktas. pagal pasiūlymą dabar pinigai turėtų būti nukreipti ten, kur labiausiai jų reikia pagal ekonominius poreikius. Tai yra labai gerai. Mes mm, norėtume, kad moksliniai tyrimai pasitarnautų kovojant su klimato kaita, užtikrinant taip pat tvarę plėtrą ir užtikrinant didesnį ekonominį išsivystymą. Mes turime patirties dirbdami su Europos horizontas programa Manau, kad e, turėtume vis dėlto dar tobulinti šią programą, reikėtų daugiau skaidrumo ir geriau organizuotų vertinimo komandų. Na ir taip pat reikėtų labiau pabrėžti tai, kad reikalingos priemonės paremti MVI. Jeigu norime, kad MVI e, pasižymėtų mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje jiems turėtų būti sudarytas paprastesnės galimybės prieiti prie gauti finansavimą tiksliau. Mes taip pat e, norėtume tiksliau, kad būtų šių programų, mokslinių pro, e, tyrimų programų duomenys prieinami visiems. Mm. Na ir galiausiai pasakysiu, kad sveikatos aspektas labai svarbus. E Mes turime horizontas Europai, Europos horizontas programą panaudoti tam, kad būtų panaudota, tam, kad būtų moksliniai tyrimai atliekami retų ir choronių lygų srityje. Reikia tobulinti terapinius gydimus Uh, tai turėtų būti mūsų svarbiausių tikslų. Ir mes, aišku, pateikėm, patrengėme tiksliau pakeitimų šią linkmę. Ačiū. Pirmininkas. Ačiū. Dabar žodis poniai Matijas, nes pasirausios programos. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjui Kristianui Erler kalbu apie specialiąją programą, kurio šešėlinė pranešėja esu. Ne pirmą kartą su pranešėju tenka dirbti kartu. Pasakysiu, kad pranešėjo pasirinktas metodas yra labai geras. Nepaisant to, kad nuomonės mūsų sutampa dėl šios programos, yra vis dėlto ir tam tikrų skirtumų. Prisiminsiu, kaipgi buvo sukoordintas 2020 programa. Panašiai buvo. Nagi, trumpai. Pranešėjas jau nurodė, kas dėl humanitarnių mokslų ir socialinių mokslų reikėtų siekti ambicingesnių tikslų. Būtent todėl aš pasiūliau naująjį klasterį, tai būtų socialiniai ir humanitarniai mokslai. matome, kad yra dedamos pastangos siekiant sumažinti socialinių ir humanitarinių mokslų srities svarbą. Tačiau mes juk negalime to leisti, kaip tik priešingai turėtume palaikyti šias, ryte, šias rytis ir ypatingai atitinkamai tai turi atsispindėti investicijose. Mums reikalingi socialiniai ir humanitariniai mokslai. Lygiai taip pat mums reikalingi ir fundamentiniai tyrimai, fundamentalieji tiksliau tyrimai. ko gero inovacijų nebus be mokslinių tyrimų. Todėl turime stiprinti fundamentaliųjų mokslinių tyrimų sritį. Negalime paskelbti fundamentaliųjų mokslų mirties. Tai juk yra inovacijų pagrindas, kaip ir sakiau. Mes pateiksime pakeitimų, kuriuose bus atsižvelgiama į tai, kad reikia vis dėlto integruoti socialinius ir humanitarinius mokslus į klasterius. Na, o kas dėl sveikatos srities? Yra mokslinių tyrimų sričių, tokių kaip, kad, pavyzdžiui, tyrimai neužkrečiamų lygų srityje, senatvinė demencija, retos lygos diabetas, klimato kaita okeanų, žem, tiksliau vandenynų tyrimai, visi šie aspektai nepatenka į projektą. Reikėtų būtent tai įtraukti. Taigi, siekiant inovacijų, reikia mokslinių tyrimų. Ir ta programa neturėtų dabar nužudyti, taip sakant, tų programų, kurios labai svarbios, pavyzdžiui, tokių kaip humanitariniai socialiniai mokslai. Taip pat programa turėtų užtikrinti mokslinių, mokslininkų nepriklausomumą, mokslinio tyrimų tarybos nepriklausomumą, taip pat užtikrinti skaidrumą ir geresnę kompetenciją visų. Ačiū gerbiamą kolegę. Na, o dabar FDD vardu. Pone Damato, prašau. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos. Mm, labai daug per trumpą laiką buvo pateikta pakeitimų Europos horizontui. Ir mm, dėl to, aišku, mūsų darbas tik tai bus apsunkintas. Aš tikiuosi, kad per ateinančias savaitės mm, pakeitimų vertinimų komitetas vis dėlto atliks, at, atliks sėkming, sėkmingai savo darbą ir sutvarkys tos pakeitimus. Na, galbūt dėl to nukentės didžiųjų frakcijų pakeitimai, tačiau vis dėlto reikėtų visoms politinės grupėms uh, E, suteikti vienodas galimybės. Dabar Italijoje buvo pastebėta, kad parlamentas vis dėlto bandomas čia kaip ir pašalinti priimant sprendimus Europos horizonto programoje. Tačiau dabar labiausiai absurdiška yra tai, kad pats pranešėjas kaip ir pritarė tokiems pasiūlymams. Šiandien reikėtų apginti parlamento prerogatyvas, kaip kad jau buvo pasakyta. Reikalingas toks tekstas, kuriuo siekiama būtų patobulinti programą, kuriai reikalingos mokslinio tyrimų inovacijų investicijos. Mūsų koks gindėlis būtų į pagrindų programą. Čia penki aspektai svarbus. Struktūrinis, pirmiausia, požiūris. Mūsų pakeitimai siūloma yra pakeisti klasterių pavadinimus, kuriuos siūlė komisija. Kai kurių e, šalių, pavyzdžiui, e, Italijos ir Vokietijos atvejai, tie va, naudojami terminai yra labai dviprasmiški ir naudojami kito, kitoms programoms pavadinti. Reikalingas taip pat tinkamas dėmesys klimato kaitai bei e, klimato kaitai. Kalbama yra apie mm, visišką CO2 nebuvimą iki, 20, iki 50 metų. Mūsų manimų rinkos ir ekonominiai aspektai būtų mažiau, turėtų būti mažiau svarbus už mokslinius tyrimus ir socialinius aspektus. Taigi reikia tinkamai prioritetus išdėlioti ir pasirinkti tinkamą toną. Be to, reikėtų išvengti spekuliavimo turimomis lėšomis nes atrodo, kad dabar yra taip elgiamasi. Mes manome, kad reikalingas MVI atitinkamas instrumentas, skirtas vien tik tai MVI ir jo dėka MVI galėtų tapti aktyviais e, mokslinių tyrimų ir inovacijų fondų e, veikėjais. Taigi mes tikimės, kad pavyks dėl to patobulinti komisijos siūlytą tekstą. Ačiū, gerbiamą ponę, už jūsų pasisakymą. Na dabar kokie kiti kalbėtojai? Pone Grievint, prašau. Ačiū, pirmininkė. Malonu Jūs matyti. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Danui ir Kristianui už labai e, didelį ir detalų darbą atliktą per tokį trumpą laikotarpį. Taip pat dar pasakysiu, kad Aš nesu holograma, aš čia fiziškai esu. Jungtinė karalystė yra vis dar es narė, tiek teisiškai, tiek politiškai. Ir Danai, ir Kristianai, dėkoju e, Jums už paramą. Kaip kad jūs sakėte, dėl nieko nesutarta, kol dėl visko nenusus, nesusitarta. 2 milijonai žmonių Junktinėje karalystėje savo nuomonę jau pakeitė ir kol kas mes dar esame es nariai. Taigi dėkoju komisijai už pasiūlymą. Pritariu tam, kad daug kas buvo padaryta, Kristian tai jau sakė, Taip pat, pavyzdžiui, buvo didintas biudžetas ES pridėtinės vertės srityje. Taip pat norėčiau paminėti e, supaprastinimą horizonto 2020 patirtį. Danas e, tam tikrus darbo atvarkės punktus siekia integruoti, įtraukti į inovacijų ir mokslinio tyrimų programas. Aš tam pritarčiau. Tačiau lygiai taip pat pritarčiau tam, ką sakė Krišinas ir kiti. Tie fondai reikalingi ne vien tik tai tam, kad čia kažkur egzistuotų, bet jie turi būti e, susijęti su konkrečiomis programomis. Ir žmonė, mūsų žmonės neturi atsilikti mokslinių tyrimų ir kompetencijos srityje. Mes turime numatyti prieigos prie lėšų mechanizmų žmonėms. Kompetencijų stiprinimas, tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas šioje srityje ir atvirumo pasaulio principas turėtų būti šios programos pagrindiniai dalykai. Dar yra papildomų dalykų, kuriuos reikėtų čia įtraukti pavyzdžiui, e, socialinių ir humanitarnių mokslų e, įtraukimas e, čia būtinas būtų. Ir atrodo, kad tarp frakcijų dėl šių dviejų fondų išiškėja politinis konsensusas. Taigi mes tuo labai džiaugiamės ir tikimės, kad skaidriai ir bendradarbiaujant bus toliau dirbama. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū, Tereza. Tikrai puikus pasisakymas jūsų, ypač pasisakymo pradžioje pareiškimas gražus buvo. Mes pasižymime viską. Na ir toliau kitas kalbėtojas, ponas Gairis. Prašau. Dėkoju. Aš keturis iš viso aspektus norėčiau aptarti, nes jie man svarbus. Pirmiausia, dėl mokslinio tyrimų misijų ir projektų. Aišku, reikia atsižvelgti į pramonės poreikius. Pilietinė visuomenė ir mokslinio tyrimų institutai turi pilnai ir aktyviai dalyvauti šioje veikloje. Pritarčiau žaliesiems dėl to, kad reikia skirti daugiau dėmesio kovai su klimato kaita. Taigi reikalingas, reikalingi patys geriausi moksliniai tyrimai, patys geriausi mokslininkai mums. Taip pat reikia užtikrinti, kad Europos horizontas programa išliktų civilinė programa. Aš gal iš pradžių to nepasakiau. Pirmininkas, dėkoju kolegams. Dabar žodis Europos komisijos atstovams. Ponas Walter, direktoriaus pavaduotojas ir mokslinio tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato atstovas. Žodis Jums, prašau. Dėkoju pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti e, Europos parlamento nariams ir abiems pranešėjams už tai, kad turime dabar galimybę pakomentuoti pakeitimus. Pakeitimų skaičius rodo, koks, kokia svarbi jums ši programa ir kaip svarbu jums sustiprinti ir skaidresnę padaryti e, šią programą. Taigi norėčiau padėkoti Jums už tai, kaip kad pirmininkas sakė, mes tikimės, kad abiems institucijoms e, įmanoma bus e, susitarti dėl Europos horizonto programos. Dabar šiek tiek dėl teisinio pagrindo ir toliau pakomentuosiu kai kuriuos pakeitimus pagrindiniais klausimais. Dabar dėl teisinio pagrindo. Kaip kad vienas parlamento narys pasakė, kai kurios valstybės narės kreipėsi į tarybos teisės tarnybą dėl nuomonės, dėl teisinio pagrindo. Taigi teisės tarnyba pasiūlė pašalinti 173 straipsnį kaip teisinį pagrindą ir palikti 182.4 straipsnį kaip vienintelį teisinį pagrindą, pagal kurį e, parlamentui būtų numatytas konsultacinis vaidmuo. Na, diskusijos šiuo metu vyksta, tačiau matome, kad valstybės narės bando palengti uh, Europos tarybos teisės tarnybą tam, kad būtų sukurtas precedentas ateičiai. Tačiau komisija mano, kad jos pasiūlymas yra teisiškai tvirt, tvirtas ir turiu pasakyti, kad komisija ir toliau laikysis pirminio pasiūlymo, pagal kurį yra numatoma įprastinė teisėgros procedūra šiai programai. Dabar dėl strateginio planavimo. Nepamirškime, koks yra tikslas to tai yra pareng, numatyti pakankamą pagrindą tolesniems programoms. Horizont, Europos horizontas programoje mes norime daugiau skaidrumo ir bendradarbiavimo tarp institucijų. Reikia numatyti e, tai. Reikia numatyti galimybę per komitologijos procesą valstybėms narėms ir komitet ir parlamentui dalyvauti šios programos rengime. Taigi mes manome, kad reikėtų čia tarybos pranešimo patvirtinimo parlamente. Taip būtų užtikrinamas tinkamas politinis lankstumas ir būtų tinkamai į ekonominės ir socialinius prioritetus atsižvelgiama, kaip pasakė kai kurie nariai. Be šios kontekstinės informacijos dar pasakysiu, kad deleguotai aktai planavimui komisijos manimų nėra tinkamiausias e, instrumentas. Strateginis planavimas jokių būdų e, neturėtų deleguotojo akto papildyti. Taip pat nereikėtų pamiršti, kad reikia pakankamai lankstumo, bet kartu reikia laikytis ir laiko terminų. Taigi nereikėtų daryti skubotų išvadų ir galvoti, kad deleguotai aktai būtų geriausias sprendimas. Dabar dėl biudžeto dėkoju Jums už nuolatinę paramą naujajai programai, naujosios programos biudžetui. Yra pateikta e, atitinkamų pasiūlymų, pakeitimų. Jūs tikriausiai nenustepsite, jeigu pasakysiu, kad mūsų e, pasiūlyme vis dėlto yra tinkama pusiausvara tarp trijų ramščių ir pačių ramščių viduje yra numatyta. Nepaisant to, esame pasirengę išklausyti jūsų pasiūlymų. Biudžeto lankstumas turėtų būti sumažintas nuo 10 iki 5 procentų. Komisija mano, kad iš ankstesnių programų reikėtų pasimokyti lankstumo srityje. Matėme, kokia buvo koks naudingas buvo tiksliau tas lankstumas kilus ekonominiai kriziai. Dabar dėl pačios struktūros, dėl antrojo ramščio klasterių, kuriuos čia aptarėte. E, įtraukios visuomenės ir saugios visuomenės klasteriai siūloma įtraukti į antrąjį ramstį. Mes manome, kad taip būtų nuo pagrindinės minties čia tiesiog nutolama, nuo sektorinės inovacijos prie sisteminės inovacijos būtų pereinama. Aišku, yra argumentų, kuriais remiantis galima tuos du klasterius e, atskirti, tačiau vis dėlto egzistuoja pavojus, kad bus precedentas sektorinio požiūrio ir turiu pasakyti, kad taryboje jau girdisi e, pasiūlymų nuo 5 iki 8 klasterių pereiti. Na, turiu pasakyti, kad e, turime vadinti e, dalykus tikraisiais vardais, nebe klasteriais, o sektoriais. Tai taip turėtų atrodyti būsimosios mokslinių tyrimų programos. Dabar dėl inovacijų paskirstimo. Mes manome, kad kompetencijos lygis turi būti padidintas, tačiau kas dėl kokybinio, tiksliau kiekybinio biudžeto tikslo, kilta klausimų, kaip galima būtų tai pamatuoti ir kaip uh, nacionalinių priemonių ir europinių priemonių mastas galėtų būti naudos, nauda būtų palyginama. Taigi reikėtų pasižiūrėti, kaip pavyzdžiui, kai kuriuose šalise padidinti šios programos svarbą. Reikėtų galbūt mokslinės e, stipendijas numatyti, ir kompetencija turėtų, aišku, būti visko pagrindas. Nauji kriterijai pateikiami mm, gali nukrypti nuo pagrindinio tikslo. Europos mokslinių tyrimų tarybos tikslas yra mokslinių e, tyrimų stiprinimas. Nauji kriterijai gali išbalansuoti tai. Vėlgi dabar dėl vertinimo nereikia kažkokio tai aklo vertinimo. Planavimo, vertinimo problemas reikėtų panagrinėti. Dėl to gali atsirasti anonimiškumas, administracinė našta, atmetamų projektų skaičius ir neužtikrintumas padidėtų. Dėl harmonizuoto kompensavimo e, mokslininkams dalyvaujantiems programoje. Turiu pasakyti, kad Europos horizontas atlyginimų mokslininkams nemoka, bet tiesiog kompensuoja e, organizavimo išlaidas. Nacionaliniai e, fondai apmoka. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, galbūt galėtumėte kalbėti lėčiau, nes vertėjai nespėja paskui jūs. Ačiū pirmininkė, gerai. Prašytume lėčiau. Dėl suderinamo e, kompensavimo mechanizmo mokslininkams dalyvaujantiems programoje. Neturėtume pamiršti, kad mes mokslininkams atlyginimų nemokome, mes tiesiog realius organizacinius, realias organizacinės išlaidas padengiame. Taigi darbdavys valstybėje narėje nusprendžia dėl atlyginimų. Ne ES kompetencija yra numatyti vieningą bendrą atlyginimų mechanizmą mokslininkams Europoje. Nepaisant to, mes reaguojame šį pasiūlymą ir sakytume, kad reikėtų numatyti galbūt, pavyzdžiui, valandinį atlyginimą e, maksimalų valstybėse narėse. Taip pat reikėtų pasakyti, kad Europos horizontas e, Europos horizontas išlaidos yra didesnės nei nacionalinių programų. Dabar dėl sinergijos. Aišku, mes be jokios abejonės palaikome sinergijos didinimą. Dabar dėl tarptautinio bendradarbiavimo. Komisija siūlo kaip įmanoma visiems labiau prieinamas e, programas padaryti. Be prezidentinio masto tai turi būti atvirumas numatytas. Pagal es sutartį reikėtų užtikrinti bendradarbiavimą tarptautinį mokslinių tyrimų srityje. Taigi pasiūlymų yra numatoma galimybė burtis konkrečiose srityse mokslininkams į bendrus projektus. Mes manome, kad komisijos pasiūlymas dėl dalyvavimo taisyklių numato pakankamai priemonių ir trečiųjų šalių dalyviams dėl AIC, JC. Mes e, remiame šį pasiūlymą, Europai tai yra reikalinga. Na ir kaip jau parlamento nariai yra tai minėję, mes ir toliau stiprinsime mūsų paramą inovacijoms antrai, antrajam ramščiui bus didinama parama ir aišku, pagal trečią ramsti Europos technologijų ir kiti institutai bus stiprinami. Labai svarbu išlaikyti teisinį pobūdį šio dokumento, o ne politinį. Dabar dėl misijų ir partneryščių mes e, pritarėme tam, kad, reikia, kad partnerystės būtų labiau racionalios. E, pirmininkas nutraukė. E, Kalbėtoje atsiprašau, bet net ir komisijos nariai taip ilgai nešneka kaip jūs. Labai įdomu jūsų klausyti, bet gal galėtumėte pagaliau pabaigti trumpai. Dėkoju Jums už Jūsų paromą misijoms ir partnerystėms. konkrečiai partnerystės ir misijos su Europos parlamentu labai svarbios. Mes maname, kad reikėtų pasižiūrėti, kaip galima būtų tai gyvendinti prieš keliant kitus klausimus. Na ir taip pat norėčiau padėkoti pranešėjams už įsigilinimą į šią sritį, dėkoju už pakeitimus ir atsiprašau jeigu dabar pernelyg plačiai pasinaudojau galimybę aptarti pakeitimų pasiūlymus. Tikrai labai plačiai jūs čia aptarėte viską. Dabar norėčiau paprašyti abiejų pranešėjų aptarti diskusiją. Pastabas prašau, kolegos Dan Nika. Aš jas mulțumesc contribuțiilor care au fost. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems už pastabas e, ir šešėliams pranešėjams, ir kitiems kolegoms iš įtrio komiteto. Norėčiau pasakyti tik tai tai, kad mums teko labai sunkus laikotarpis, reikėjo e, rasti kompromisinius pakeitimų pasiūlymus, dirbau ties šimtais pasiūlymų, kuriuos mes gavome, porą paaiškinimų Kai dėl jungtinės karalystės yra teisinė nuomonė, kurią išsakė parlamento teisės tarnyba, jie teigia e, šią temą, kad e, Britanijos statuso klausimas bus apspręstas dėrybose tarp Junktinės karalystės ir, ir m, ir, ir Europos Sąjungos. Kai dėl vadinamo excellence kriterijų, tai yra du projektai, kur yra tas pats gradavimas. Taigi, kaip daryti skirtumą tarp tų dviejų projektų, kur yra e, vienodi, vienodi kriterijai. Va čia ir tenka naudoti šitą vadinamą kriterijų, nes pateikiami projektų, jų daug ir jie puikus tikrai ir juos pateikė tiek es, tiek asocijuotos šalis. Dėkuoju, kolega. Ir dabar kolega Kristian R. Er, e, Egler. Na, apibendrinant, poros arba principų. 120 milijardų. Kalba eina apie biudžeto padidinimą, bet šitie pinigai turėtų būti naudojami pasiekti tikslams, kuriuos nustatė pati taryba. Ir taryba numatė tikslai skirti 3 procentus BVP, o tai reikštų 180 milijardų. Kiekvienais metais taryba renkasi tyrimų programas ir taip pat siekia taupyti ir parlamentas turi daryti tą patį. Aš, na, ne katalikas, bet turiu pasakyti, kad taryba turėtų pas, atgilauti iš praeities nuodėmės, e, kai buvo netinkamai paskaitas biudžetas ankstesnės laikotarpiais ir mes neturėtume galvoti apie tyrimus ir inovacijas kitur, kitame, visame pasaulyje. Azija, Japonija, Pietų Koreja, Jungtinės, Jungtinės valstijos, nors ir prezidentas egzotiškas, jie procentinių išraišką skiria investicijoms didesnį BVP procentą negu Europą. Ir mes praeitie buvome prieėmę kitokius sprendimus, bet dabar reikia keisti padėtį. Taigi mes neturėtume pastarnauti idėjai, kad e, reikėtų paprasčiausiai tai finansuoti, bet ne, iš tikrųjų tai taryba turėtų ištaisyti praeities klaidas. Dar vienas dalykas, 8 ir 10, iš dešimties darbo mm, vietų sukurtos Europoje per pastarusius metus yra e, in, inovacijų srityje. Dešimtajame dešimtmetyje mes galvojame, kad paslaugų sektorius sukurs daugiausia darbo vietų. Mm, bet e, mes e, tik galėsim finansuoti socialinį modelį, modelį Europoje, jeigu mes busim pakankamai inovatyvus ir jeigu sugebėsim kurti darbo vietas inovacijų pagalba ir taip susitvarkyti pasaulį, kad jis būtų geresnis negu, negu, negu bet kur kitur pasaulyje. Ir skatinčiau kolegas, kai galvoja apie, apie e, pakeitimus, apie, apie detalės, nereikėtų galvoti, kad e, mes daugiau dėmesio skiriam laikui, o ne kokybei. Tikrai dirba daug grupių ir yra daug suinteresuotų šalių. Mes nedarom išvadų iš nieko. Mes tikrai parengėm e, nuomonę kartu su visais kolegomis iš 25 darbo grupių. E, galvojame, kaip galim patru, pat, patobulinti programą. Tai tikrai mm, greitis nesvarbi už, už kokybę. Na, toliau, kai dėl e, dirbtinio intelekto ir kitų klausimų, tai mes turim mes kol kas esam mm, pralengę kitus, mes tikrai turim pranašumą. Na, mes tiesiog esam lyderiai, bet e, jeigu mums reikės dviejų metų e, pritaikyti programą kvantiniai fizikoje, tai ir lauksim tiek laiko, reikia pagalvoti, kad Kinija skiria milijardus, jie gyventins greitai ir Amerika taip pat skiria daugybę pinigų ir gynybos projektams. Taigi čia nekalbam apie greitį, bet mes tiesiog privalom neatsilikti. O jeigu mes lauksim, mes tiesiog prarasim pranašumą pagrindinėse sritise. Dėl to reikia priimti sprendimus greitai. Parlamentas pateiks protingą pasiūlymą, ir mm, prisimenant per pastarasias diskusijas mes dėrėjomės mėnesius, nes mm, taryba ir konkurencijos taryba nesugebėjo veikti greitai. Ir tai nebuvo kokybė, bet tiesiog buvo dirbama per lietai ir neatsižvelgtai konkurencijos iššūkius. Dėkoju pranešėjams, visiems šešėliniams pranešėjams už atvirumą, už jų puikų darbą. Ir galiu pasakyti, kad mes aptarėme ketvirtą ir penktą darbo tvarkės punktus, o dabar šeštasis darbo tvarkės punktas tai yra programos Invest EU sukūrimas. Pranešėjas yra Šon Keli, jis atvyko pas mus, taigi džiugiuosi ir dar kartą noriu pasakyti, kad kaip ir dėl šio dokumentų paketo e, pranešėjas pateikė e, projektą iki vasaros atostogų, prieš vasaros atostogas. Ir e, turiu pasakyti, kad mes e, pradėsim diskusiją, taigi Šonkelį, prašom žodis jums. Dėkuoju pirmininkė, malonu būti su jumis, man labai malonu buvo nuomonės, būti nuomonės referentu šitam svarbiam dokumentų paketui ir prieš aptardamas noriu pasakyti, kad tikrai buvo mūsų bendros pastangos ir tikimės, kad InvestEU e, pritrauks 60 e, milijardų papildomų investicijų. Tai tikrai skatins klėstėjimą ir konkurencingumą. Aš e, kalbu apie MVI, kad jos galės kurti darbo vietas ir pasiekti klimato energetikos tikslų. Kaip ir sakė kolega Eller, kalbant apie ankstesnį dokumentų paketą, tai tikrai yra irgi labai susijęs aspektas. Junkerio planas buvo pristatytas 14 metais, daug kas dėl jo bejojo ir manau, kad tai buvo pažangus dalykas ir InvestEU fondas e, programos tiks, patiksint mūsų investicijos politiką ir paskatins MVI dirbti pagrindiniuose sektoriuose, kur jų labiausiai reikia ir kur tikrai reikia daugiau pastangų, nepaisant ir pažangos. Investicijos lygis ES yra žemesnis negu 2009 metų lygis. Ir vėlgi Krištien minėjo apie mūsų e, konkurentus, tai papildoma breksito problema, kuri e, kelia šoką daugelį valstybių narių ir negi tais atvejais, jeigu scenarius būtų pats geriausias. Taigi reikia e, siekti ir turėti ambicingą priemonę, kuris skatins investicijas per ateinančią DFP. Aš norėjau patikslinti komisijos pasiūlymą ir manau, kad tai padės jam geriau funkcionuoti ir pasiekti investavimo tikslų. Visų pirma, e, vadovavimas reikia užtikrinti, kad jis būtų kaip įmanoma skaidresnis, atsižvelgiant į projektus, kuriems būtų pakankamos garantijos ir taip pat e, reikalingas e, reikalinga atitinkama patirtis visame, visais ateis visame, visame, bet kuriame etape. Taip pat e, komisijos pasiūlyme galiausiai komisija ir projektų komanda nusprendžia, ar programa atitinka naująją politiką. Bet mano pasiūlyme aš numatau valdymo komitetą, kur bus komisijos atstovas, ir kiti partneriai ir nebalsuojantis atstovas iš Europos parlamento. Šio komiteto užduotis bus užtikrinti, kad e, fondo e, lėšos bus e, naudojamos tinkamai ir pasieks strateginių tikslų. Bus patariamoji taryba, kaip ir siūlo komisija, kuri turi dvi konfiguracijas gyventintose šalis, valstybės narės ir komisija atstovauja lygiom teisėm. Aš manau, kad valdomasis komitetas, valdymo komitetas būtų skaidresnis ir jis perfiltruos ir atmes tuos projektus, kurie netitinka es politikos. Manau, kad bus ir geresnė stebėjimo sistema. Na, kai dėl komisijos pasiūlymo jo buvo siūloma valdymo taryba, bet aš e, esu pasirengęs e, šitą pasiūlymą aptarti. Be to e, yra pasiūloma, kad ekspertai atsižvelgtų į investavimo komiteto darbą ir yra tikrai daug patirties sukaupta, ypač klimato srityje. Reikia užtikrinti, kad komitete būtų tink, tinkami ekspertai ir kad e, jis padės mums pasiekti e, klimato tikslų. Toliau e, noriu užtikrinti, kad ir EIB būtų skirtas atitinkamas vaidmuo. Taip pat ir nacionaliniai skatinantis bankai, kurie yra atsakingi, turėtų dirbti kartu, nereikėtų, kad atsiras naujas bankas valstybėse narėse, bet manau, kad turėtų būti pakankamai skaidriai paskirstyti fondą geografiniu požiūriu. Toliau papildomumo principas, tai numatė komisija ir vis dėlto į komisijos pasiūlyme nėra pakankamai tikrumo. Todėl aš įvedžiau naują straipsnį, kur kalbam apie papildomumo principą, nes investicijų situacija turėtų būti e, optimali. Toliau svarbus pakeitimas DSTU nuo e, NDP užtikrins tai, kad nebus rizikingų projektų investavimo padėtis dabar yra geresnė negu prieš, prieš keletą me, me, mėnesių metų. Na, aš dar norėčiau paminėti yra tai, kad e, labai svarbi yra patariamoji parama. Ir manau, kad e, turėtų būti patariamoji valdyba kiekvienoje valstybėje nariai. Ji informuos virsto įmonės ir piliečius apie e, egzistuojančias galimybės ir e, jie taip pat teiks dalinę grįžtamą informaciją apie visus projektus. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad InvestEU susidelktų ties MVI, nes e, kitas dalykas investuok EU grupuoja kai kurias egzistuojančias priemonės e, ir jis papildo tokius tokius investavimo projektus kaip kosme. Taigi reikia užtikrinti, kad tai atitiks mūsų tikslus, mūsų įsipareigojimus, kuriant e, švarę energiją, kosmoso programas ir teikiant pareimą mažoms įmonėms. Ir galiausiai dalyvavau susitikimuose su visuomenė per pastarusius porą metų ir e, kvietėme kad ir verslo atstovai užduotų klausimus komisijos atstovams ir Europos investicijų bankui. Na, iš pradžių jie nenorėjo dalyvauti, bet vis dėlto turiu pasakyti, kad visi laukia investicijų programų, kad tikrai būtų investuojama kaip manoma daugiau į mūsų verslą. Dėkoju. Ačiū. Dėkoju visiems, na, neskaičiavom jums skirto laiko, taigi mm, jums leidom kalbėjom tiek, kiek mm, norėjote. Ir dabar mm, šešėliniai pranešėjai, prašom jums. Dėkui, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešimui John, Sean Kelly už jo darbą rengiant pranešimą ir esu pasirengęs bendradarbiauti su komanda pratėjančias kelias savaitės. Manau, kad ponas Kelly e, pranešimas tikrai pagerins egzistuojantį teisės aktą, jame yra daug pozityvių elementų, kuriuos jis siūlo. Su Invest EU mums atsiranda galimybė toliau pritaikyti ir atrinkti tai, ką ES turėtų mm, remti ateityje ir kokiais principais mes turėtume vykdyti tolesnį finansavimą. Bet mes turėtume e, pasakyti, kad investicijos turėtų būti daromas į tas rytis, kurios mūsų nuomonė, teisės aktų rengėjų nuomonė yra pačios svarbiausios. Aš manau, kad mes pasieksim kompromisą ir ateityje naudosim šitą priemonę. Mano nuomonė, pakeitimai susitelks ties tomis rytimis, kur yra konkurencija ir aš keletas yra klausimų, kurie turėtų būti projekto e, esmė. Tikslas yra sieti Europą ar skaitmeniniu požiūriu, ar e, geresnė infrastruktūra, na kaip ten bebūtų, kaip ir pranešėjas sakė, mes turim toliau sieti, vienyti Europą. Toliau e, tyrimai geriausių technologijų tyrimų, tyrimai turėtų padėti skatinti mūsų rinkos jėgas Be to, kovas su klimato kaita, naujos technologijos, naujos investicijos, mes tikrai užtikrinsime tvarę ateitį europiečiams. Žinau, kad pranešėjas ir aš laikomės panašios nuomonės į klausimais, taigi aš esu pasirengęs dirbti kartu toliau ir tikiuosi, kad mes rasim, kaip įmanoma, daugiau kompromisų. Dėkuoju kolega už jūsų pasisakymą. Toliau žaliųjų atstovų atstovų ponė Mets. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti kolegai pranešėjui, ponu Keliu, už jo darbą. ES reikia investicijų, e, kalbant apie biudžeto pribojimus. Didesnės investicijos yra naudingos apmokant darbo jėgą, pakeičiant senas infrastruktūras, e, pasinaudojant skaitmininę ekonomiką, gerint mūsų konkurencingumą ir e, skatinant perėjimą prie pramonės nenaudojančios anglės. Tai padeda darbuotojams gauti tinkamą apmokymą ir, ir gauti naujų perkvalifikavimą. Mes norim pasiekti benglės, benglę technologiją iki 2050 metų ir investuok ES turėtų būti priemonė pe, vykdyti tą ekologinį perėjimą. Todėl m, savo pakeitimuose aš norėčiau, kad būtų siūlomi ambicingesni tikslai. E, reikia užtikrinti, kad es investicijos turėtų atitikti ES sus, baržių sustarimo reikalavimus. Ir tai yra vienas iš tų keleto politinių langų, kad e, Invest EU turėtų būti e, tinkamas projektas. Mes negalim naudoti pinigų ir leisti teršti. Dėl to norėčiau, kad būtų numatyti griežtesnė įsipareigojimai ir griežtesnė vizija iš visų pusių. Na, aš džiugiuosi, kad jūs siūlote papildomumą savoką ir tai reiškia, kad es turėtų paremti projektus, kurie kitaip, kitais atvejais negaus investicijų tai pasitarnauja numatytam tikslui. Todėl aš norėčiau patikstinti tą savoką ir įtraukti štai ką, kad tai turėtų būti ilgalaikė nauda projektams. Reikėtų skatinti atskaitingas valdymo struktūras ir valdymo grupės patariamosios valdybės valdybos turėtų būti subalansuotos kalbant dar apie lyčių požiūrį ir projektų atrinkimas turėtų vykti laikomas, laikantis objektyvų kriterijų. Pone pranešėjau, aš taip pat dėkoju jūsų pakeitimus dėl regionų subalansavimo kad kiekviena valstybė narė, kiekvienas regionas galėtų gauti investicijų. Ir manau, kad reikėtų sieti smulkesnius projektus į didesnį paketą, kad jie galėtų gauti didesnės investicijas. Taigi dėkoju už jūsų darbą ir esu pasirengusi dirbti kartu su jumis. Ačiū. Dėkui, ponė. Toliau. Guė atstovas atstovė ponė Sokorava. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, Noriu padėkoti pranešėjui ponui Keliai už parengtą nuomonės projektą tokiu svarbiu klausimu. Noriu būtent šį aspektą ypatingai pabrėžti. Tačiau nesidžiaugiu tuo, kad siūloma kurti naują programą InvestEU strateginės investicijos iki šiol buvo tvarkomos kitaip. Net jeigu įvertintume naudotojai turės teisę lėšas naudoti tose srityse, kur buvo iškilę problemų dėl politinės sanglaudos. Manau, kad na taip, tas problemas reikia spręsti. 2017 metais jau apie tai buvo kalbama. Čia nėra kalbama apie teisinį pagrindą. Tiesiog yra kalbama apie fondo valdyseną. Kyla klausimas, kaip bus galima užtikrinti šio fondo valdymo skaidrumą. Yra siūloma, kad Europos komisija prižiūrės šią programą. Tačiau manau, kad į tai turėtų būti traukus ir Europos parlamentas. Na ir bendrai kalbant, turime sustiprinti skaidrumą ir vertinimą. Nemanau, kad reikalingi kažkokie kiti papildomi lygmenys. Nes ir tai viskas pakankamai sudėtinga, visa procedūra yra labai sudėtinga. Tad norėčiau pridurti, jog teiksiu pakeitimus, kad tekstas būtų pagerintas. Ačiū, sako pirmininkas. Dabar FTD frakcijos vardu pasakys ponė Damato. Dėkoju, ponė pirmininkė. kaip ir kiti kolegos pasakyti, kad buvo išsakyta visai eilė kritinių elementų. Ši programa irgi nėra kažkaip ypatingai apsaugota. Yra numatyta visai eilė taisyklių. E, popieriuje kalbama apie supaprastinimą, tačiau tas supaprastinimas yra pakankamai menkas. E, skaidrumas, sanglaudos principo taikymas numatytas sutartise tebelieka neaiškus. Gali nutikti taip, kad privačios lėšos bus skiriamos per nelik rizikingiams projektams. Tad e, labai atsargiai reikia viską prižiūrėti, kad nekiltų vėl tie spekuliaciniai burbulai, kurie kenktų realiai ekonomikai. Yra tokių dalykų, į kuriuos reiktų atsižvelgti. Pirmas dalykas bus labiau techninio pobūdžio. Uh, Valstybės narios gali prisidėti teikdamos garantijas nuo savomis lėšomis. O kai dėl sanglaudos paprastai yra tokių lėšų, kurie turėtų būti nuk... kurios turėtų būti nukreiptos mažiausiai išsivyščiusiems regionams. Tačiau visa tai yra susiję su valstybei nariai skirtų vokų tų lėšų, su numatyta suma. Ir gali atsitikti taip, kad, skils, kad kils pavojus mažiausiai išsivyščiusiems e, regionams. Jie lėšų gaus dar mažiau. Taip pat kyla klausimų dėl Europos parlamentui numatyto vaidmens. E, bandomuosiuose e, projektuose dalyvavo ESIF įgyvendinant Europos parlamentas, o dabar jis galės būti viso labo stebėtojas. Tuo būdu bus sukurta tokia situacija, kai tam tikros galios suteikiamos Europos komisijai. Ir komisija galės veikti savotiškai kaip bankas. Bet visa tai turi būti daroma ypač atsargiai, nes riziką matome, ji akivaizdi. Europos komisija turėtų riziką vertinti labai atidžiai, nes tai yra labai delikatus aspektas. Be to, E, bus reikalinga labai atidžiai žiūrėti, kaip naudojamos viešosios lėšos. Ketiname įnešti savo indėlį šį pranešimą, pateikdami pakeitimus Europos komisijos tekstui. Ačiū. Pirmininkas dėkuoju Europos komisijos vardu, ponė Selevaldonin iš EFIN direktorato. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti įtre komitetui mūsų direktorato už tą įdomią diskusiją, kuri nugrys kai kuriuos e, elementus, kurie iškelti buvo ir pranešėjo, tačiau per nelyg detalės smulkės nesileisiu. Bendrai mes džiaugiamės tuo, kas buvo pabrėžta, kalbant apie tikslus. E, tai yra mūsų kompetencijos ryties dalykai ir čia galėčiau paminėti keletą pavyzdžių tokių kaip pavyzdžiui elektros jungtis bei e, plačia, plačia juostis internetas kaimiškose vietovėse. Ypatingas dėmesys buvo skirtas Europos MVI augimui. Aš galėčiau pasakyti, kad kai kurie iš šių elementų yra tarpusavį susiję. Ir aišku, kai kas iš tų dalykų galėtų būti sprendžiami sėkmingiau negu tik investicijų rėmimo būdu. Mes esame parengę investicijų gairias, remdamiesi kosme ir inaufin sukauptą patirtimi. Ir pritaikėme dabartinės rekomendacijas prie esamų aplinkybių ir prie sukauptos patirties e, su Europos parlamentu diskutuosime ir toliau dėl visų šių klausimų. Dėkoju, sako pirmininkas. Šon Kelly, mūsų pranešėjų žodis, prašau. Uh, Dėkoju, sako Šon Kelly. Ačiū Europos komisijai ir kolegoms. Uh, tai yra puikia pradžia, išklausiau išsakytas pastabas, kurios man pasirodė labai vertingas. Be abejo, lauksiu pakeitimų ir manau, kad jų dėka galėsime pasiekti puikaus kompromiso ir galiausiai visą tai pasitarnaus visiems ES piliečiams. E, tiek kalbant apie Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę, tiek apie visą eilę kitų dalykų galėsime e, susitarti, galėsime visą tas, tas priemonės naudodami padaryti taip, kad žmonės jausis labiau ES piliečiais, jos dalimi. Visa tai, kas teikiama šiandien, papildo tas priemonės, kurios buvo teiktos anksčiau. E, svarbu, kad prie rinkos prieiga turėtų visi, kad yra svarbus dalykas. Manau, kad rinka dėl to galės plėtoti sėkmingiau. Dėl lyties aspekto buvo paminėtas svarbus dalykas visi šešėliniai pranešėjai, visos šešėlinės pranešėjos yra moteris, jeigu pastebėjote. Ir matome, kaip moteris aktyviai įsitraukia ir kaip aktyviai siekia, kad tas ryties aspektas būtų integruotas į mūsų priimamus sprendimus. Be abejo, mums reikia visų paramos ir padrasinimo. Ir be abejo, mums reikia, kad būtų daugiau moterų verslininkių. Parlamente prieš pusantrų metų buvo jau kalbama apie tai kad šio pobūdžio projektai, kai siekiama padidinti finansavimą, dažnai e, vyrai pirmi sureaguoja tas galimybės, moteris, moteriams reikia daugiau laiko, tad mums iš tikrųjų labai svarbu paskatinti moteris e, veikti aktyviau rinkoje, ieškoti ir gauti finansavimą. Visą tai yra be abejo labai svarbus dalykas. Dėl struktūrinių fondų, vėlgi, svarbu. Per trumpą laiką turėjom parengti tą pranešimą Mes manome, kad skaidrumas yra labai svarbus dalykas. Na ir paskutinis dalykas, mes nenorime, kaip sakė kolega, prikurti daugiau kažkokio kompleksiškumo, sudėtingumo. Mes siekiame kito dalyko. Tiek būtų. Dėkoju. Much, Ačiū kolega už atliktą darbą, sako pirmininkas, ačiū šešėlinėms pranešėjams. Pakeitimus galima teikti iki rugsėjo 12 dienos. Įtre komitete balsuosime lapkričio 5 dieną. Tikriausiai, sako pirmininkas, norėčiau priminti, kad biudžeto komitetai yra konkomitetas, taip pat turi priimti savo nuomonę šiuo klausimu, tačiau mes esame tas komitetas, kuris dirba pagal 54-ąją darbo tvarkos taisyklę ir mums tenka išimtinė kompetencijos rėtis, kalbant apie Invest EU programą. Ši programa labai panaši į infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Ir tai, kaip jau sakiau, Invest EU yra mūsų išimtinė kompetencijos sritis, tad biudžeto ir Ekon komitetai gali teikti savo nuomonės, bet iš esmės dėl šio klausimo e, sprendžiame mes. Taigi prisiminkite, rugsėjo 12 diena, penktadienis, e, trečiadienis atsiprašau, turite dvi dienas, netiek jau daug pakeitimams pateikti. Na ir paskutinis darbo tvarkės klausimas mūsų, mūsų darbo tvarkė - autonominis vairavimas Europos transporte. ypatingai svarbi tema mūsų ateičiai, mūsų transporto ateičiai. Hansas Olafas Henkelis yra mūsų pranešėjas, prašom. Dėkoju, žinau, kad jau vėlus metas, aš pabandysiu trumpai pristatysiu šį klausimą. Labai vertiname komisijos pristatymą šiuo klausimu ir pritarme dėl to, kad e, autonominis vairavimas labai svarbus yra kel, saugumui keliuose ir apsaugant mūsų aplinką bei sveikatą. Turėčiau pasakyti, kad e, automobilių pramonė yra daug labiau pažengusi nei kad politikai. Uh, Ir atrodo, kad teisės aktai reglamentuojantis e, smarkiai atsilieka nuo to, kas vyksta automobilių sektorija. Na ir turiu pasakyti, kad tai yra pasaulinės tendencijos, o Europa čia atsilieka. Todėl mano pasiūlymas būtų paspartinti dėrybas su jungtinėmis tautomis dėl saugumo ir tipo patvirtinimo. Aš žinau, kad dėrybos vyksta, tačiau man susidaro įspūdis, kad jos vyksta lietai. Taip pat dar norėčiau pasakyti, kad turime atkreipti dėmesį į kibernetinius išpolius šioje srityje, nes čia galimai slypi didžiuliai pavojai, kurių mums reikia išvengti. Na ir galiausiai pasakysiu, kad daug dar reikia ką e, nuveikti atsakomybės avarijų atvejų srityje. Sakyčiau, kad reikėtų taip pat numatyti tam tikrų apribojimų, dydžio konkrečių. Keletą pakeitimų. Ačiū kolega. Na, o dabar kitas kalbėtojas, ponas Gambus EPP vardu, šešėlinis pranešėjas kolega. Prašau. Ačiū, dėkoju pranešimo rengėjui, pranešėjui, dėkoju už visą atliktą darbą ir tikiuosi, kad konstruktyviai prisidėsiu prie šio darbo pateikdamas pakeitimus. Tai, ką sakė kolega, yra labai teisinga. Transporto sektorius smarkiai keičiasi Taip pat ir skaitmeninės naujovės plinta vis labiau, mes turime prisitaikyti prie šių pokyčių ir galvoti apie tvarumą. E, kaip žinia, automobiliai vis labiau yra automatizuojami. Ir štai turime puikią progą, kurią turėtume pasinaudoti. Na, aišku, yra čia ir rizikos, yra ir problemų, kaip kad minėjo pranešėjas planuojant e, ir plėtojant šių, e, šios automobilius e, daug iššūkių kyla, taip pat duomenų, pavyzdžiui, panaudojimas gali problematinis būti. Bet be jokios abejonės saugumas būtų pagrindinis dalykas tokius automobilius gaminant. Taigi reikia tarptautinių standartų, turime uh, išvengti tokių situacijų, kai valstybės pačios savo standartus e, le, leistų. Turime standa, skaitmeninius standartus numatyti bei tarp valstybinės infrastruktūras tam, kad visa sistema veiktų ir automobiliai veiktų. Taigi ES priklausytų infrastruktūros e, ir antrinėme tinkle. Ir galiausiai pasakysiu, ponė pirmininkė, kad reikalinga aiški ir tiksli strategija ES lygių. Taip pat reikalinga ambicija šį sektorių plėtoti. Europos e, Sąjunga turėtų tapti pavyzdžių šioje, šioje srityje. Europos Sąjunga turi būti pasirengusi ko, konkuruoti su JAV, Kinija ir kitomis šalimis. Ludvigson, SND vardu. Sveiki atvykę. Dėkoju, atsiprašau, kad pavėlavau į posėdį, na, bet visko būna. Dėkoju pirmininkė už suteiktą žodį. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už pranešimo projektą. Manau, kad pranešime yra tokių elementų, kuriais remiantis e, galima būtų toliau padirbėti. Aš labai džiaugiuosi, kad per ateinančias savaitės galėsime, turėsime progos tiksliau dirbti konstruktyviai. Mūsų visuomenių skaitmeniniai pokyčiai, ko gero, įneš daugybę naujovių transporto srityje. Net ir patys automobiliai kitaip atrodys automobilius, manau, kad radikaliai pasikeis ir mūsų e, transporto įpročiai, e, sumažės avarijų ir pati rinka pasikeis. Technologijos suteiks naujų galimybių didinti judumą, ypatingai labiau, e, tankiau tiksliau gyvenančiose zonose, ypatingai žmonėms neturintiems e, vairuotojo teisų ar dėl kitų e, problemų negalinčių laisvai keliauti e, bus suteikta naujų galimybių. Taigi naujos technologijos atsiros, bet taip pat ir naujų klausimų bei iššūkių, o konkrečiai saugumas bus svarbus. Net ir. Bet ar pakaks dabar net ir didžiausių saugumo uh, aukščiausių saugimo, saugumo taisyklių ar standartų tam, kad visuomenė pritartų tam. JAV, Kinijoje, Japonijoje labai smarkiai prieki yra žengiama šioje srityje, yra netgi parengtos strategijos autonominio, autonominio automobilių, atitinkamai investicijos numatytos ten yra. Ir jeigu Europa nori tapti konkurencingesnė, turėtume parengti bei nacionalinę sistemą. Mums reikia koordinavimo tarp dabar egzistuojančių iniciatyvų. Europos komisija bei valstybės narės turi labai rimtai pasižiūrėti į šiuos pokyčius ir užtikrinti, e, kad ir Europoje galėtume džiaugtis tuo tą dinamišką aplinką ir augimu šios šio sektoriaus. Juk, kaip žinia, automobilių transporto sektorius labai didelė, didelį poveikį turi ir darbo rinkos pokyčiams. Autonominis e, vairavimas, autonominiai automobiliai turėtų galbūt e, palengvinti, su, sumažinti dabartinio gyvenimo būdo e, problemas. Be to, nepamirškime, kad dar egzistuoja ir duomenų klausimas. Galbūt nauji produktai, naujos paslaugos gali būti pasiūlytos tam, kad būtų didžiulių naujovių šioje srityje numatyta. Tačiau, aišku, reikia visiems numatyti vienodas galimybės, vienodas sąlygas ir taip pat užtikrinti vartotojų teisės bei garantuoti. tikiuosi, kad pavyks mums tinkamo kompromiso pasiekti. Ačiū dabar žodis poniai naktį gal. Alde vardu. Niderlandai, mano valstybė, e, puikiai žinoma, Europoje transporto ir logistikos srityje mūsų šalis yra maža, bet e, transporto sektorėje esame labai svarbus. Lygiai taip pat kaip ir dideli yra mūsų kamščiai, pavyzdžiui, susidarantis ar spūstis. Manau, kad autonominis vairavimas gali bent iš dalies šią problemą išspręsti. Žmogiškosios klaidos e, yra didžiai dalimi atsakingos už avarijas keliuose. Vis dar labai daug, per daug žmonių žūva eismo įvykiuose. Manau, kad labai svarbu vis dėlto pradėti kalbėti šiuo klausimu. Vairuotojai be, vai, tiksliau automobilio be vairuotojų, mano manimu, gali, tiksliau yra puikus, turi didelio potencialo ir gali e, šią e, problemą bandyti išspręsti. Automo, autonominių ir susietųjų automobilių rinka turėtų aukti, atsiras daug verslo galimybių. Ir čia ne tik tai mano nuomonė taip yra ne tik tai didžiosioms, bet taip pat ir MVI įmonėms tai turėtų numatyti daug galimybių. Manau, kad turėtume taip pat kalbėti ir apie e, didesnį finansavimą moksliniams tyrimams, inovacijoms ir mokymams. Mano manimu, tokios investicijos turėtų būti skatinamos. Kolegos jau apie tai kalbėjo, kalbėjo aš taip pat manau, e, kad e, nepaisant didelių galimybių negalime užmerkti akių e, prieš to, kas vyksta šioje srityje ir šių problemų tiksliau negalime ignoruoti. Žinome, kokia avarija vyko berots kovo mėnesį. Be to, dar labai svarbu yra apsaugoti duomenis. Manau, ir pranešėjas apie tai iš pradžių kalbėjo. Duomenis, e, kuriais keičiama tarp automobilių ir atitinkamų centrų turi būti apsaugoti. Aš taip pat esu šešėlinė pranešėja ir kitų klausimų kosmoso srityje. Ir aš manau netgi, kad kosmoso technologijos čia galėtų prisidėti ieškant sprendimo. Tai tiek būtų tokių e, preliminarių mano pastabų ir nekantriai lauksiu tolesnio bendradarbiavimo kartu su šešėliniais pranešėjais. Ačiū kolegė, ačiū už pastabas. Na, taip pat dėkoju visiems ir už dalyvavimą posėdėje, nepaisant to, kad jau metas vėlus. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį Europos komisijos atstovui Patricio Grillo iš MUV direktorato. Mr. Chairman, and thank you very much uh, for this. Dėkuoju, ponė pirmininkė, už pasiūlymą, dėkuoju pranešėjai už dokumentų pasiūlymą. Aš uh, mes džiugiame šito pasiūlymu, na yra gal tik tai vienas dalykas, kurį, e, kuris yra gazdinantis. Tai yra ketvirtas pasiūlymas, kalbam apie tai, kad reikėtų e, užbaigti didelio greičio tinklą. Ir e, čia, aišku, kalbam apie skaitminę infrastruktūrą. Ir čia gal reikėtų tiksliau paaiškinti, pateikti tikslesnę formuluotę, kad būtų aišku, apie ką kalbama. Dėkui. Dėkuoju už pastabas. Ir kolega Henke, prašome, žodis jums. Na, apie, norėčiau apibendrinti pasisakymus, kurie rodo, kad tai yra nepaprastai sudėtingas projektas. Matote, jau tai rodo pats faktas, kad netgi geležinkeliai dar nėra autonominiai. Ir ten yra daug paprastesnis projektas, jeigu atsižvelgsime tai, kad yra bėgiai ir daug patikimesnės sistemos. Tačiau, kaip sakė ponas Liudvikson, man patiko tas teiginys, kai jis sakė, kad svarbiausias dalykas, svarbiausias išradimas po automobilio išradimo. Ir visą laiką tai vadinosi automobile, tai yra autonominis judėjimas, bet tai nebuvo automobilis, tai buvo tik tai mobilis, judantis dalykas, o dabar jis taks, taps neautonominiu vairavimu. Taigi buvo arklio, vaga, arklio jėga varomas, e, varoma priemonė. Na, pakeitimus galima pateikti iki e, rugsėjo 25 dienos, taigi yra daug laiko. Galima pagalvoti, apgalvoti rimtai ir įtrė balsavimas 5 lapkričio. Kitas e, mūsų posėdis bus rugsėjo 24, rugsėjo 24 dieną po pietų. Kiti klausimai nėra, taigi geros nakties, gero vakaro Strasbūrė. Na, per daug nešveskit, bet e, vis dėlto. Taigi, dėkui visiems, kad pasilikote su mumis taip ilgai.